El señor presidente. Se reanuda la sesión, señorías. Y, en primer lugar, les comunico que ha sido distribuida la. Labadiena visiems. Vakarykščio posėdžio protokolas buvo išdalintas visiems. Jeigu pastabų nėra, laikysime protokolą priimtų. Pereikime prie pono Koelio pranešimo. Tai yra pasų ir kelionės dokumentų apsauginės savybės ir biometrikos standartai. Pone Koelio, keturios minutės jums pasisakymų. Prašau.